Labas rytas, mėly kolegos, mėlos kolegės. Antroji mūsų posėdžio diena prasideda. Matau, kad dar kai kas kalbasi, o mūsų darbo tvarkėje numatytas 2010 metų biudžetas, sako pirmininkas Ir mes turėtume pamastyti, kokio biudžeto norėtume 2010 metais. Visiems buvo e, vasaros atostogos, tačiau vienas žmogus netostogavo, tai buvo Juta Hauk ir ji už mus dirbo. Taigi dabar ir bus žodis Jutai, kuri pristatys pakeitimus. Ačiū labai. Jei kolegos ir kolegos klausytų, aš žinau, būtų malonu, aš žinau, kad e, daug naujų kolegų susirinko, kurie manęs nepažįsta. Ir galbūt yra ir tokių kolegų, kurie nebūtinai viską išmano apie biudžetą, todėl pasakysiu tris svarbius dalykus. Pirmiausia, agentūros. Iš viso ES yra 28 agentūros, už kurias mes, kaip parlamentas, esame atsakingi. Ir mes dalyjame agentūroms lėšas. Agentūra pirmiausia visą laiką parengia preliminarų biudžeto projektą taryba paprastai biudžetą agentūroms apkarpo. Natūralu, kad agentūros dažnai išsigasta, tačiau to neturėtų būti, todėl kad mes nuolat grįžtame prie biudžeto projekto Ir dažnai tuo ir paaiškinami mūsų pakeitimai, jie susiję su agentūrų finansavimo. Kita vertus, kai kurios agentūros ne tik gauna pinigus iš parlamento, tačiau ir surenka pinigus iš mokesčių už tą veiklą, kurią jie veikia, kaip pavyzdžiui, cheminių medžiagų um, agentūra EMEJA Londone ir šios agentūros gaunasi, gauna asignuotasias pajamas. Tai reiškia, kad jei finansinių metų bėgyje šios agentūros neišleidžia visų asignavimų, juos gali perkelti į biudžetą. O komisija joms skiria asignuotasias pajamas, jų neišnaudojus, šios pajamos yra tarsi konservuojamos, o kitais metais, jei agentūrai tų lėšų reikia, tada ji gali kreiptis į komisiją ir komisija asignuotasias pajamas vėlgi skiria agentūrai. to, ką jau susiformavo praktika kad ne visada iš anksto galima pasakyti, kiek mokesčių finansinių metų bėgėje bus surinkta. surinkta. Emėja sunkiai įvertins, kiek ji gaus prašymų licencijuoti vaistus. Todėl dažniausia mano pakeitimai ir susiję su agentūrų biudžetais. Savame suprantama yra ir etatų planai agentūrose. Su generaliniu administracijos direktoratu mes ilgai kovėmės, kovojome tiesiog dėl plėtros planų, stengdamiesi, kad agentūros galėtų normaliai dirbti. Tai jokių būdų nereiškia, kad mes e, žaidžiame su agentūrų pinigais, e, komisija ir agentūros valdyba dirba ir mes stengiamės, kad agentūros dirbtų ir toliau. Sakykime, jei ECHA nori daugiau etatų, e, teikia mums prašymą, tuomet mes dažnai turime tą prašymą atmesti, todėl kad tiesiog e, neužtenka lėšų. Kadangi 28 agentūros ES yra, tai reikia laikyti, laikytis tam tikros tvarkos. Jei agentūra mato, kad jai neužtenka darbuotojų, tuomet ji gali teikti prašymą taisomajam biudžetui. Ir tuomet finansinių metų viduryje gali būti taisomas koreguojamas biudžetas. Tiek norėjau pasakyti apie agentūras. Savai mes suprantame labai vilioti tinas dalykas yra išrasti naujus dalykus, prisidengiant tuo, kad tai yra mūsų politinė valia. Na, nuostabu, aišku, politinė valia yra gerai, tačiau politinė valia ir lieka politinė valia, nes pinigus galima gauti tik iš tokių eilučių, kurios turi teisinį pagrindą. Uh, Tai reiškia, kad mes ir pirmų, visų pirma komisija visada turi turėti teisinį pagrindą vienai ar kitai finansiniai eilutėjai. Praėjusiais metais e, sukūrėme tokią finansinę eilutę susijusią su klimato forumu. E, kurioje, kuriai buvo numatyti 20 milijonų eurų ir komisija ilgą laiką nerado teisinio pagrindo e, šiai finansiniai eilutei. Taigi, tai pavyzdys, kaip mes tarsi nusprendėme sukurti naują biudžeto eilutę, tačiau komisija neturėdama teisinio pagrindo tą eilutę negalėjo skirti pinigų. Taigi nereikėtų uh, toliau praktikuoti tokios praktikos, e, protinga tik tais atvejais e, sugalvoti eilutės, kai jos turi teisinį pagrindą. Ir trečias dalykas - pilotiniai projektai. Pilotinių projektų dabar turime daug, sulaukėme daug pasiūlymų, tiesa daug pasiūlymų buvo atsiimti, tačiau liko Daugelis pilotinių projektų. Ir aš čia noriu akcentuoti, kad protinga būtų inicijuoti tokius pilotinius projektus, kurie turėtų būti, kurti pridėtinę vertę. Jie turėtų būti aps, visiškai nauji ir neturėtų dubliuotis nes priešingų atveju tokių projektų nebūtų galima pavadinti pilotiniais projektais, kad ir kokia gera iniciatyva tai būtų. Richardui Zeberiui galiu pasakyti, kad jo pasiūlyti projektai tikrai nėra projektai, kuriantys Europai pridėtinę vertę. Tas pats taikytina ir kolegai sėdinčiam šalia manęs. Dabar atlikta tiek daug studijų, kuriuose dalyvauja net, pavyzdžiui, 18 valstybių narių. Ir visos studijos yra prieinamos, jas gali vertinti visi, tačiau jos nėra pilotinis projektas. Krisui Deivisui turiu pasakyti, jis e, bent e, tris ketvirčius metų ati, per vėlai pateikė savo projektą dėl mažesnio anglės dvideginio išskyrimo. Jau ateinančiais metais komisija pateiks savo analizę šiuo klausimu, taigi komisija mus lenkia bent žingsniu, gal ir daugiau, taigi e, jo projektas nėra pilotinis. Tomaso Ulmano projektas dėl hepatito B stebėsenos yra pilotinis projektas, įvertinsime. Ačiū labai Jutai, manau, kad buvo naudinga susipažinti su agentūromis ir biudžeto eilutėmis. Susiduriu su didelė problema ir prašau jūsų supratimo. 11 valandą Artėja 11 valanda ir mums reikia 10 minučių balsavimui, tačiau mūsų jau laukia švedijos ministrai. Naujas parlamentas susirinko ir reikėtų ir debatų dėl balsavimo, tačiau debatų nebus, todėl noriu paprašyti balsuoti. Gal galėtume būtent dabar balsuoti. Pirmasis pakeitimas 5911, Juta Hauk, kas už. Balsuosime elektroniškai, ne, kas už pakelkite rankas, kas prieš. Susilaikę pri, priimta. 5905 pakeitimas, Juta Hauk, kas už. Kas prieš, susilaikę priimta. 5910 juta, jutos auk pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Penki, devyni, du, vienas, Kriso Deivis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai, kas už. Atleiskite šiame pakeitime visiškai nekalbame apie Kriso Deiviso pilotinį projektą. Tačiau 070307 biudžeto eilutė yra keistina. Padariau 5921 ir 5913 pakeitimus. Äh, Taigi balsuokime. Balsavimas baigtas. 35 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikęs, priimta. Krisai. Mažiausiai du kolegos pastebėjo, kad jų balsavimo įrengimai neveikia. Ir manau, kad daugelio kitų kolegų taip pat. Bet manau, kad e, net tokia situacija nebūtų pakeitusi galutinio rezultato, bet e, pasižiūrėkime, ar negalima pataisyti tų balsavimo įrenginių. Über... Turime balsuoti dėl 5906 Jutos Hauk pakeitimo. Kas už 5906? kas prieš, susilaikę, priimta. Penki devyni nulis keturi. Bas Eichhaut pranešėjai. Aš Bas pasiūliau, kad e, reikėtų pasu, pakeisti tai, ką jis siūlė kalbėjau su komisija ir ji pasakė, kad galima į Life Plus e, įtraukti, nes tai yra ta pati sistema. Todėl aš e, siūlyčiau balsuoti būtent už tą pakeitimą, jokio e, žodinio pakeitimo nebus. Balsuokime dėl 5904 kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 5914 Janošo Aderio. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 5918 Richardo Zėberio kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 5919 Richardo Zieberio, kas už, prieš, susilaikę. Galėtų būti 50-50. Ką darysime su tais aparatais, kurie neveikia? Dar kartą pabandykime balsuoti elektroniniu būdu. Aš suskaičiuosiu tuos, kurie, kuriems nepavyko balsuoti elektroniškai. Pakelkite rankas. 5, 9... Balsuojame dėl 5919. Apštimuojas išlau. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt trys balsavo, dvidešimt už, dvidešimt du prieš, vienas susilaikęs. turime skaičiuoti vis dėlto, nes tikrai yra balsavimo aparatų, kurie neveikia. Sekretariato paprašysiu suskaičiuoti, kas yra už 5919 Richardo Zeberio pakeitimą. Kas už skaičiuosime? Ačiū, kas prieš. Kas susilaikė? Dvidešimt šeši už, trisdešimt trys prieš, vis dėlto pakeitimas atmetamas. Vis. Periname prie Kriso Deiviso 5920, nu, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 5926 Jutos Haug pakeitimas, kas už? prieš susilaikę priimta. 5915 ir 5916 identiški pakeitimai, kas už? Ne, vis dėlto turime balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikę priimta. Kas už antrąją dalį? Ačiū, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 5908 Jutos savo pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. 5909 Jutos auk, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. 5924 Tomas Ulmar, kas už prieš. Susilaikę. Turime paskaičiuoti dar kartą, kas už. 5924 Tomas Ulmar. Kas už? Kas prieš? Trisdešimt už, dvidešimt aštuoni prieš priimta. Ačiū. 5907 Juta Haukas už prieš susilaikę priimta. 5912 Jutas Hauk, kas už prieš susilaikę priimta. 5925 Tumas Ulmar, kas už prieš susilaikę priimta. Ir 5903 Bas Aikot Judit Sargentinį, Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Balsavimas baigiamas. Noriu padėkoti Jutai Hauk už nuveiktą darbą. Ir dėkoju Jums už supratimą, kad ši procedūra vyko taip greitai. Thank you. Thank you.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 So, Mielos kolegės, mėly kolegos, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto ir nuoširdžiai noriu pasveikinti. Na, aš žinau, kad e, norite pasidalinti savo įspūdžiais, tačiau gal galėtumėte susitelkti prie naujų darbų. Dagmar, norime tęsti savo darbą. Okay. Now we can start. Na, o dabar galime pradėti. Nuoširdžiai sutikime pirmininkaujančios Švedijos atstovus, net dvigubas paketas šiandien. Vakar turėjome du pranešimus atskirai, o Šiandien noriu pasveikinti pona Hjoraną Heglundą, Švedijos socialinės apsaugos ministrą, ir Mariją Larson, Švedijos pagyvenusių asmenų ir visuomenės sveikatos ministrą. Galime ir paploti jums už tai, kad atvykote. Ja, wir wissen, dass die schwedische Präsidentschaft sehr Žinome, kad pirmininkaujantį Švediją labai puikiai pasiruošusi šiam pusmečiui. O šią savaitę mes išklausome jūsų atstovus ir su susidomėjimu laukiame jūsų pranešimų. Pranešimų žodis ponui Geranui Eglundui. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju iš tokį šiltą mūsų sutikimą. Aš manau, kad tie santykiai, kuriuos pradame kurti dabar, suvaidins labai svarbu vaidmenį mūsų tolesnėme darbe, kad galėtume priimti labai svarbius klausimus e, kartu dirbdami. Ir man labai didelė garbė susitikti su jumis Europos parlamento Envi komitetu, kad galėčiau kartu su jumis aptarti e, sveikatos klausimus, kaip jie bus varstomi švedžės pirmininkavimo metu. Aš jaučiu e, labai didelę garbę E, kad galiu e, nagrinėti sveikatos apsaugos klausimus. Tai yra klausimai, kurie yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Jie labai daug reiškia mums ir mūsų artimiesiems be bejonės. Europos, e, Eurobarometro tyrimai buvo atlikti artėjant Europos parlamento rinkimams ir buvo nustatyta, kad vartotojų ir sveikatos apsauga yra svarbiausi klausimai ES piliečiams ir e, jie yra mūsų atsakomybės rytis. Mes visi kartu esame atsakingi už tai, kad piliečiams labiausiai rūpimi klausimai būtų įvertinti kaip rimtas uždavinys per artimiausius penkerius metus. Europos piliečiai turi turėti galimybę gauti geriausiai manomą sveikatos apsaugą. Be bejonės ES gali prisidėti prie geros ir dar geresnės sveikatos. Ne, taip pat labai svarbu nepamiršti, e, kad būtent valstybėms narėms tenka atsakomybė už sveikatos politiką. ES lygmenių galima imtis tik ribotos iniciatyvos. Tačiau vis tik aš manau, kad nepaisant nacionalinės atsakomybės ir nacionalinių uždavinių, mes per ES bendradarbiavimą galime vieni iš kitų daug pasimokyti sveikatos apsaugos sektoriuje ir be abejonės tokiu būdu sukursime papildomą vertę mūsų piliečiams bendradarbiaudami tarpusavyje. Su jumis norėčiau aptarti kai kuriuos klausimus, kuriais būtinas tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimas ir sugebėjimas susitarti, kaip prielaida sprendimams, kuriais e, siekiama pagerinti Europos parlamento, Europos piliečių e, gyvenimą. E, tarp jų e, būtų ir direktyva dėl pacientų teisės į sveikatos apsaugos paslaugų kitose valstybėse narėse kompensavimą. Ir aš tikiuosi, kad šiandienos diskusija e, konstruktyviai tęsis ir visą rudenį. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes esame suinteresuoti ir norime pasiekti labai e, gerų bendradarbiavimo rezultatų su parlamentu. Mes esame suinteresuoti, kaip ir jūs, bendradarbiauti, o be abejo, tai tarnaus mūsų piliečių labui. Nepaisant to, kad mūsų vaidmenys yra skirtingi, bendradarbiaudami mes galėsime pasiekti uh, E, geresnių rezultatų, kurie bus naudingi bendrai visiems žmonėms. Aš trumpai pristatysiu klausimus, kuriuos Švedijos e, pirmininkavimo metu buvo nuspręsta e, vertinti kaip prioritetinius. Aš esu atsakingas už sveikatos apsaugą, o Marija Larson yra atsakinga už uh, E, visuomenės veikatos e, rūpybą, todėl e, mes kartu pradėsime diskusiją. Šis ruduo bus labai intensyvus ir darbingas, darbo tvarkėje klausimų daug, o laiko trūksta. Todėl Švedijai tenka didelis iššūkis E, kurį mes apsijimame su dideliu pasitikėjimu. Pasitikėjimas reiškia, kad egzistuoja daug kitų geros valios e, e, institucijų ir žmonių, su kuriais mes norime bendradarbiauti. Mes bendradarbiausime su valstybėmis narėmis, su parlamentu ir be abejonės su komisija, kad galėtume pasiekti pažangos. Ir čia šiame kontekste aš norėčiau padėkoti ir savo prancūzijos kolegoms, ir čekijos kolegoms už puikų bendradarbiavimą e, per praėjusias metus, per pasaruosius 12 mėnesių bendradarbiaudami su jais, ypač dėl direktyvos dėl piliečių teisų ir e, antibiotikų atsparumo klausimų. E, labai didelė dalimi prisidėjo prie to, kad dabar mes turime tvirtą šansą pasiekti politinį sutarimą ir priimti konkrečius sprendimus šiais klausimais šį rudenį. Net ir būsimoji pirmininkaujanti šalis Ispanija e, su mumis palaiko labai gerus santykius ir tokiu būdu mes užtikrinsime tarybos darbo testinumą. Kaip žinia, e, mūsų pirmininkavimas prasidėjo jau Liepos pirmą dieną Ir pradžia buvo tikrai energinga, nes Švedija suorganizavo neformalų sveikatos ministrų susitikimą Jonšopinge e, Liepos 6-7 dienomis. Ten buvo aptarta direktyva dėl pacientų teisių, ypatinga dėmesį skiriant Europos parlamento pakeitimų pasiūlymams. Ir čia mes labai kruopščiai išanalizavome visus parlamento pasiūlymus. E, jie buvo pateikti po pirmojo e, svarstymo ir visos valstybės narės e, labai puikiai yra susipažinusios su parlamento pozicija. Ir buvo diskutuojama, kaip būtų galima dirbti jais remiantis. Ministrai išskyrė svarbiausias sritis kiekvienai valstybei, kad mes galėtume pasiekti geresnį rezultatą ateityje. Be to, tame sustikime mes kalbėjome apie antibiotikus ir atsparumą jiems jiems taip pat kalbėjome apie alkoholį ir e, naująjį gripą. E, pagrindinis tarybos susitikimas vyks Briuselėje gruodžio pirmą dieną, nors mes ir planuojame papildomą ministrų susitikimą spalio 12 dieną, kuriame bus kalbama apie gripą. Mes e, dirbome ir dirbsime organizuodami įvairiausias ekspertų konferencijas įvairiausiais klausimais. Į tas konferencijas yra kviečiami ministrai ir aš norėčiau akcentuoti, kad mes labai norėtume, kad jūs taip pat aktyviai dalyvautumėte tose renginiuose. Europos parlamento nariai galėtų dalyvaudami suteikti e, ankstyvą postumį e, mūsų bendradarbiavimui ir tikiuosi, kad tokiu būdu mes sukurtume bendrą politiką. E, šie klausim, pristatysiu šiek tiek detaliau apie tai, tuos klausimus, kuriuos mes aptarsime. Direktyva dėl pacientų teisės į e, kompensacijas už sveikatos apsaugos paslaugas gautos kitose valstybės narėse. Kaip jūs žinote, tai yra politiškai labai aktuolus klausimas, valstybės narės e, laikosi skirtingų nuomonių, Europos parlamentas taip pat yra išreiškęs labai tvirtus pageidavimus šiame kontekste. Kaip aš jau sakiau, komisija pateikė pasiūlymą e, dėl direktyvos, e, kad pacientai e, turėtų teisę į sveikatos paslaugas kitose valstybėse narėse. Ir tai jau buvo aptarta Prancūzijos ir Čekijos pirmininkavimo metu. Direktyvos pirminis tikslas yra apibriežti, Europos Teisingumo teismo jurisprudencija šioje srityje ir diskusijos taryboje labai didelė dalimi buvo orientuotos į sprendimus, kurie subalansuotų pacientų teisės į sveikatos apsaugas per sienas ir valstybių narių atsakomybę organizuoti ir teikti sveikatos apsaugos paslaugas. Kaip aš jau sakiau, mes labai kruopščiai išanalizavome parlamento poziciją. Švedija, pirmininkaudama, išsikėlė tikslą e, pasiekti politinį sutarimą taryboje. Tačiau galutinis rezultatas be bejonės priklausys ir nuo valstybių narių noro toliau konstruktyviai diskutuoti e, ir e, dėrėtis dėl kompromiso. E, E, nepaisant to, kad jau pasiekta daug pažangos, dar yra likę keletas neišspręstų klausimų. Pavyzdžiui, direktyvos taikymo apimtis visų pirma e, dėl privačių paslaugų tiekėjų, kurie nėra prisijungę prie kiekvienos valstybės socialinės apsaugos sistemos, taip pat e, bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmai sveikatos apsaugos rytyje, kurie yra, kur, apie, kurie yra aptariami direktyvos ketvirtajame skyriuje. Taip pat e, kalbame apie deramą sveikatos apsaugos e, kokybės lygį. Nors e, dar lieka daug neįspręstų uždavinių, jau pribrendo laikas taryboje priimti politinį sutarimą mūsų pirmininkavimo metu. Ir aš tikiuosi, kad ir taryba, ir parlamentas, bei komisija parems mūsų tikslus mūsų tikslas sukurti bendrą poziciją, kuri pasitarnautų kaip geras pagrindas konstruktyviems kitiems sprendimams. Toliau pereinu prie vaistų paketo klausimo. Tai yra kitas svarbus klausimas, kurį mes e, numatome spręsti teisės aktais. Ir jūs, kaip parlamento nariai, puikiai žinote, kad tas paketas susideda iš trijų dalių. Tai yra visuomenės informavimas, padirbti vaistai ir klausimai susiję su farmakologiniu budrumu. Norėčiau pradėti nuo jautriausios paketo dalies, kuri yra susijusi su informacijos apie vaistus tiekimu visuomeniai. Čekijos pirmininkavimo metu paaiškėjo, kad dauguma valstybių narių norėtų skirti didesnį prioritetą kitoms dviems paketo dalims negu šiai. Taigi e, turiu galvoje padirbtuosius vaistus ir farmakologinį budrumą. Ir tas požiūris e, priimtinas ir Švedijai, pirmininkaujančiai tarybai. E, Ir e, mes manome, kad tuos klausimus reikės toliau aptarinėti taryboje. Taryba išreiškė prieštaravimų e, susijusių su e, reklamos ir informacijos atskirimu farmacijos pramonės vaidmeniu ir kai kurie iš tų prieštaravimų yra konstitucinio pobūdžio. Rūdienį taryba didžiai, didžiai dalį dėmesio skirs kitoms paketo dalims, kaip aš jums kėjau. Padirbtųjų vaistų klausimai e, pastaruoju metu buvo aptarti ir e, Kaip žinia, pastaraisiais metais padirbtų vaistų vis daugiau atsiranda platinimo grandinėse ir mes, teikdami teisės aktus, norime tą procesą sustabdyti. O farmakologinio budrumo e, dalyje yra kalbama apie geresnį ir efektyvesnį atsakomybės už atskaitam, atskaitomybę apibrėžimą. Europoje. Ir mes e, žinome, kad Europos parlamentas e, dalyvauja šiame darbe ir mes tikimės, kad kontaktai intensyvės. Ir, e, kaip žinia, Europos parlamentas nori e, nustatyti, išpaskirti pranešėjus, kurie e, galėtų su mumis bendradarbiauti ir mes tikimės, kad tai galėsim padaryti. Kitas aspektas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su antibiotikų atspar, atsparumu antibiotikams ir elektroninė sveikata. E, aš e, savo kompetencijos srityje iškėliau e, dvi iniciatyvas dėl tarybos sprendimų susijusių su atsparumu antibiotikams ir elektroninė sveikata. Atsparumas antibiotikams yra labai rimta grėsmė šiais laikais ir todėl mes turėtume bendradarbiauti ir hygienos priemonių srityje ir e, ieškodami galimybių e, racionaliai paskir, skirti receptais antibiotikus. E, žinoma, mano srityje taip pat reikėtų kalbėti apie mokslinius tyrimus ir naujų antibiotikų kūrimą. Kol kas nepakanka iniciatyvų, paskatų, ka, nu, naujų vaistų kūrimui ir dabar atsiranda tam tikras atotrukis tarp naju, naujų antibiotikų e, kūrimo poreikio ir tų vaistų tobulinimo. Todėl mes norėtume, kad valstybės narės, ES institucijos ir vaistų gamintojai kartu ieškotų sprendimų, kad būtų sukurti naujos kartos antibiotikai, kurie veiktų tais atvejais, kai e, kiti antibiotikai yra nebeveiksmingi. Todėl čia reikia ieškoti globalaus materialo matmens, kuris būtų labai reikšmingas. Dėl elektroninės veikatos e, mes priimsime taryboje sprendimus, kurie sustiprins ES šalių bendradarbiavimą toje srityje ir mes e, elektroninę sveikatą įtrauksime į politinę darbo tvarkę. Techninės kliūtis jau panaikintos ir dabar jau prie, at, at, pribrendo laikas naudotis E, sveikatos apsaugą pakristą informacijos technologijomis. Tokiu būdu mes galėtume suteikti daugiau sveikatos apsaugos už pinigus, kuriuos investuojame į šią sritį. Ir čia yra padaryti apskaičiavimai, kurie demonstruoja, kad modernios technologijos e, sveikatos rytyje turi didžiulį potencialą ir mes už mokesčių mokėtojų pinigus galime suteikti geresnės paslaugas tiems žmonėms, kuriems jos reikalingos. Vadinasi, mes turime viską daryti, kas yra įmanoma e, savo kompetencijos srityse. Baigdamas norėčiau paminėti direktyvą dėl organų donorystės ir transplantavimo Mes ir toliau diskutuosime šį klausimą mūsų pirmininkavimo metu su valstybėmis narėmis, tačiau mes, manau, nespėsime čia priimti jokio deramo sprendimo ir tas klausimas turės būti perleistas į ispanų rankas jų pirmininkavimo laikotarpiu. Tuo, e, gerbiami kolegos, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, e, koks svarbus ir mūsų bendradarbiavimo ir pasitikėjimo vaidmuo. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ministrai Marijai Laršon. E, įdomios diskusijos ir geras bendradarbiavimas su jumis visais e, man būtų labai pageidautinas ir aš jo tikiuosi. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš noriu e, pritarti Joranui Heglundui, kad labai malonu čia pas jūs ateiti ir su jumis susitikti. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime su jumis puikiai pabendradarbiauti per rudenį. Taip pat aš norėčiau pasveikinti jūs, kuriuos esate naujai perrinkti arba pirmą kartą išrinkti į Europos parlamentą. Ir aš noriu jums palinkėti geriausios kloties tame svarbiame darbe. Taigi aš esu atsakinga už visuomenės veikatos klausimus ir aš norėčiau pasakyti, kad poreikis bendra e, koordinuoti e, ES sveikatos apsaugos klausimus ES e, lygmenių dabar tapo labai aktualus. E, E, dauguma sveikatos ryties iššūkių iškylančių šiandien e, gali būti išspręsdami tik bendradarbiavimo, nes jie yra bendri visai Europai. Ne viena valstybė nesugebės e, susidoroti su naujojo gripo H1N1 padariniais. Dabar jau akivaizdu, kad iškilo didžiulis iššūkis susijęs su šia pandemija. Uh, todėl reikia labai gerai jai pasirenkti nacionaliniu, ES lygmeniu ir viso pasaulio lygmeniu. Todėl pirmiausia norėčiau papasakoti, kaip mes dirbame šios pandemijos klausimu ir paskui vardinsiu kai kuriuos kitus visuomenės veikatos klausimus, kuriuos mes laikome prioritetiniais. Valstybės narės jau ilgą laiką rengėsi uh, E, gripo, e, gripo epidemijai. 2005 metais buvo įsteigtas Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras ECDC ir ta institucija yra įsteigta Stoholme, Švedijoje. Ji e, teikia valstybėms narėms vertingą e, informaciją gripo klausimais. Ir galiu pasakyti, kad tai yra geriausias kompetencijos centras šiuo metu. E, tas centras jau 2007 metais paskelbė, kad ES yra gripo pandemijai pasirengusi gerai, tačiau vis tik dar kai kuriuose srityse galima tobulėti. Nuo to laiko buvo imtasi konkrečių tolesnių priemonių. Uh, Taigi mes jau keletą metų diskutuojame šį klausimą, keletas ministrų tarybos susitikimų stengiasi sukurti geriausias įmanomas sąlygas e, susidoroti su sunkumais, kurie iškiltų krizės atveju. Pasaulio sveikatos organizacija atlieka derintojos vaidmenį globalinėje arenoje. Ir tai yra pagrindinis kertinis akmuo e, pasaulio lygmenių ir ES lygmenių Taigi ES turi derinti savo veiksmus su e, PSO rekomendacijomis. Apibendrindama galiu pasakyti, kad ES koordinavimas ir pasirinkimas gerokai patobulėjo e, e, nuo to laiko, bet mes dar galime daug ką nuveikti. Jau Čekijos pirmininkavimo metu šis darbas buvo pradėtas. Balandžio 30 dieną vyko papildomas ministrų tarybos susitikimas ir e, be abejo tas pradėtas darbas tęsis. Jončiopingė įvyko neformalus ministrų susitikimas Liepos pradžioje ir ten gripo klausimas buvo aptartas. Daugelis ministrų išreiškė e, pritarimą tam, kad e, rudenį taryba turėtų priimti išvadas apibrėžiančias strategiškai svarbus klausimus dar, tolesnėme darbe. Todėl e, mes jau paskelbėme, kad papildomas ministrų susitikimas įvyks spalio 12 dieną, kur kalbėsime apie gripą ir tikimės, kad jau priimsime konkrečias tarybos išvadas. Taigi dirbti reikia pakankamai greitai. E, Pirmininkaujantį šalis e, struktūros rėmose įsteigė draugų grupę pandemijos klausimams kuri turėtų padėti spręsti klaus, gripo klausimus ir įvertintų pandemijos daugia sektorinius aspektus. E, rudenį e, spręsime klausimus susijusius su galimybę gauti vakciną, galimybę kartu nupirkti vakciną toms valstybėms narėms, kurios dabar nėra sudariusios dar sutarčių su e, gamintojais dėl vakcinos tiekimo. Uh, globalinis solidarumas, e, informavimo veikla ir daugia sektoriniai klausimai, e, kurie yra reikalingi visų piliečių labui e, ir tolesniam ES institucijų darbui. Šiuo metu konstitucija labai aktyviai dirba gripo klausimais ir numatoma rugsėjo viduryje pateikti aišku komunikatą. Mes sveikiname tarybos e, pirmininkaujančio šalies draugų grupės pandemijos klausimais e, da, pastangas ir darbą, taip pat jų pagalba rengiantis ministrų susitikimui spalio 12 dienai. E, mes rudenį organizuosime daugiau forumų šiais klausimais ir aš tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite tuose renginiuose. Taip pat norėčiau priminti, kad Liepos mėnesį komisija pateikė rekomendaciją, kurioje yra kalbama apie vakcinaciją nuo sezoninio gripo. Gripo, kuris kartojusi kiekvienais metais. Tame pasiūlyme teigiama, kad valstybės narės turėtų sukurti priemonių planą, pagal kurį būtų pasiektas tikslas paskiepyti iš 75 procentus asmenų virš 65 metų. E, Švedija, pirmininkaudama Europos Sąjungoje, E, pradės taryboje dėrybas e, ir diskusijas dėl šių rekomendacijų gyvendinimo. Dabar pereisiu prie kitos srities, kuri mums taip pat yra labai aktuali. E, pirmiausia, norėčiau priminti alkoholį. Jūs visi puikiai žinote, kad Švedija jau per 2001 metų pirmininkavimą tarybai inicijavo stipresnį darbą ES dėl alkoholio žalos sumažinimo. ES priemė bendrą strategiją šiuo klausimu ir tas labai svarbus darbas dabar turėtų būti tęsiamas ir gerinamas. Rudenį Švedija e, organizuoja bendradarbiaudama su sveikatos generaliniu direktoratu Europos ir pasaulinę ekspertų konferenciją. Ir mes tikimės, kad taryba galės priimti išvadas dėl alkoholio ir sveikatos gruodžio mėnesį. Mes vilėmės, kad tose išvadose pagrindinis dėmesys bus skiriamas jaunimo ir alkoholio klausimams, rinkodaros klausimams ir bendrai alkoholio daromai žalai. Toje pasaulinė ekspertų konferencija daugiausia bus kalbama apie sąsąją tarp alkoholio, skurdo ir infekcinių lygų plitimą e, mažas ir vidutinės pajamas turinčiose šalise. Šioje konferencija planuojama kartu su Pasaulio sveikatos organizacija. Taip pat norėčiau uh, E, paminėti, kad e, vyks konferencija Europos parlamente jau kitą savaitę, rugsėjo 9 dieną. Joje bus kalbama apie alkoholį ir neščiasias moteris. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite dalyvauti ir aš noriu jūs mielai pakviesti į visas kitas konferencijas, kurias aš įvardyjau. Dar vienas svarbus klausimas yra narkotikai. Uh, Mes tikimės, kad pirmininkavimo metu galėsime taryboje priimti rekomendacijas, kurios leistų užkirsti kelią arba bent jau uždelinkti narkotikų naudojimą jaunimo tarpe. Kaip žinote, narkotikų srityje mes e, taip pat galime dirbti tik ribotomis. E, e, atsiprašau, narkotikų srityje mes galime kalbėti apie alkoholio ir narkotikų ribojimo priemonės ir tarptautinį bendradarbiavimą. Rūkimas kitas yra svarbus klausimas. Nacionalinių ir ES lygių buvo imtasi pastangų, kad būtų sumažinamas rūkimas ir kad būtų mažinama jo žala. E, komisija paskelbė pasiūlymą dėl e, zonų be tabako ir tikimės, kad gruodžio mėnesį ta rekomendacija galės būti priimta taryboje. Mes tikimės, e, kad e, ta rekomendacija jums buvo susta konsultacijai. E, sveika ir ori senatvė. Kaip žinote, mes susidurėme su rimtais demografiniais išbandymais, tačiau sensantys žmonės turi turėti galimybę į sveikatą ir į orę senatvę ir e, socialinių reikalų ministrai šį rudenį turėtų srityje priimti svarbių sprendimų. Gerbiami parlamentarai, gerbiamas pirmininkė, ES yra daug e, klausimų, kuriuos turime spręsti e, visų valstybių narių lygmenių. Tačiau per pirmininkavimą artimiausią laikotarpį mes turime surekti dėmesį į keltą svarbių klausimų. O dabar aš su, at, baigiu savo pasisakymą ir lauksiu jūsų klausimų ir komentarų. Ačiū. Ja, dank an die beiden minister. Ačiū labai abiems ministrams. Aš sutinku, kad sveikata yra ta tema, kuri domina visus žmonės ir mūsų komitete. Ši tema ypatingai intensyviai nagrinėjama 25 minutės turime 20 žmonių norėtų užduoti klausimus. Aš vakar žadėjau, kad šiandien visi e, turės teisę klausti. Taigi pusantros minutės vienam klausimui, koordinatoriams irgi, kad visi galėtų užduoti klausimus. Peteris Lyse pirmiausia. Ačiū labai, ponia pirmininkė, dėkoju tarybos pirmininkam. Pir... Turiu porą pastabų. Sveikatos temos yra labai svarbios. Aš dirbu keletą metų šiame komitete ir e, noriu pasakyti, kad e, pacientų teisės yra svarbi tema. Pono Heglundo norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį į parlamento pakeitimus, kuriuos nusintėme tarybai. E, kai kurios formuluotės, e, ypač etiškai svarbiais klausimais, e, jas galėtumėte perimti iš mūsų, kaip pavyzdžiui, pažymėjimai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį būtent į šį klausimą. Yra ir klausimų, dėl kurių komitete nesutariama. Turiu pasakyti, kad e, Aš norėčiau, kad taryba ne leistų pro pirštus tos informacijos, kurią ji gauna, tačiau reikėtų stengtis, kad būtume nepriklausomi nuo pramonės. 13, 14 ir 15 pakeitimas um, donorystės direktyvoje yra labai svarbus. Ypač e, svarbus tie punktai, kurie susijęs su neatlygintina donorystė. Ir dar norėčiau teikti vieną pastabą, reaguodamas į Larson mintį. Neturėtume nei patekti į paniką, nei į, į šoką gripo akivaizdoje, tačiau turėtume daugiau dėmesio skirti vaikų vakcinavimui. Ačiū labai, Dagmar Rodbėrin. Ačiū labai. E, turiu pasakyti, kad e, pranešimai nėra labai vykę, nes e, aš nesupratau tų problemų, apie kurias jūs kalbėjote. Kas yra tie viešieji siūlytojai, paslaugų teikėjai, jei nacional, vienos valstybės narės kataloge vieną ar, pas, ar kitą paslaugą galima gauti, tai kitoje nebūtinai ją gausime. Nereikėtų kurti problemų ten, kur jų nėra. O kalbant apie sveikato saugumą, gal galėtumėte panagrinėti, kokia situacija yra ir kitose valstybėse narėse. Ne visur yra vienodos sveikatos paslaugos. Nebūkite tokie ambicingi ir atkreipkite dėmesį į tas problemas, kurios yra bendros visiems gyventojams, visams valstybėms. Lyze minėjo, kad retosios e, lygos yra labai svarbios, aš pateikiau pakeitimą šią temą dėl pacientų informavimo. Būtų skandalas ir didžiausia gėda, jei taryba imtųsi šios temos, nes problemas išspręsti turite jūs. Ir jei yra problemų ir sunku atskirti reklamą nuo informacijos, tai turime mes išspręsti šią problemą. Vienai par kitai pacientas turi gauti visą reikiamą informaciją. Negalime palikti pacientų vienų. Ir pacientams reikia daugiau informacijos. Žmonės negali e, pasitenkinti tik tuo, ką randa internete ir tai anglų kalba sukurta kažkur Amerikoje. Manau, kad reikėtų tolesnių diskusijų šią temą. Anuva. Antonija Pavanova. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems ministrams matyti, kad problem, programa yra labai ambicinga ir tai mus džiugina. Atrodo, kad šioje kadencijoje komitetas tikrai bus užsijėmęs visuomenės veikatos paketo nagrinėjimu, kas nebuvo daroma ankstesnės kadencijos metu, taigi kils įvairiausių su sveikata susijusių klausimų. Noriu paklausti, ar daugiau gilinsitės į pacientų teisų klausimus, nes, kaip buvo sakyta, kalbame ne tik tai apie e, galimybę pasinaudoti tomis teisėmis kitoje valstybėje, bet ir apie e, netolygumus ir situacijų netitikimą. E, kalbu apie medicininės paslaugas, gydimą ir kitas sritis susijusias su pacientų teisėmis, nes labai dažnai dirbama prezumcijų pagrindų, neturint nuo, konkrečių nuostatų. Kalbate apie prevenciją ir profilaktiką, bet žinant, kad iki šių metų pabaigos bus pranešimas dėl sveikatos paslaugų kokybės, noriu paklausti, ar ketinate ieškoti būdų, kaip ateityje būtų galima e, sveikatos problemas spręsti visose valstybėse narėse. Ir kitas klausimas dėl farmacijos paketo. Klausimas labai jautrus. Manau, kad per daug dėmesio skiriame pramonės interesam ir jų subalansavimui. Juk čia, šiame komitete, mes turime atsižvelgti į visuomenės interesus ir tokiu būdu daugiau kalbėti apie juos. Ačiū. Pone Ekvart, dėkoju. Pirmininkė dėkoju abiems ministrams už puikius pranešimus. Vienas klausimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo e, tarp sienų, e, nes e, tai yra labai svarbus aspektas, kuriam parlamentas skiria daug dėmesio ir padarė daug, kad sąlygos būtų taikomos lankščiau. Jūs kalbate apie pranešimo antrąjį nagrinėjimą ir konstruktyvumą jo atžvilgių. Taigi aš norėčiau paklausti, ar taryba remia didesnį lankstumą, suteikiant galimybę pasinaudoti sveikatos priežos paslaugomis kitose valstybėse. Dėkoju už trumpą klausimą. Toliau Marija Majakudakis. Atsiprašau, neprašiau žodžio. Toliau Anna Rosper. Ačiū pirmininkė. Porą klausimų ministrai Hegland ir ministrui Larsen. Pirmiausia, e, ponė Hegland. A, Klausiu dėl pacientų teisų nuostatas. Nemažai Danų vyksta į Švediją tam, kad pasinaudotų stomatologų paslaugomis arba vėžio gydimo paslaugomis. Taigi noriu paklausti, ar tokių pacientų skaičius neturėjo įtakos eilėms, kurios susidaro ir ar e, švedai neturi laukti tokių paslaugų ilgiau. E, be kita ko, noriu paklausti, ar e, toks laukimas dar nepailgės, jeigu pacientai galės gauti sveikatos priežę bet kurioje valstybėje narėje. Taip pat klausiu ponios Larsen apie uh, spaudimas sveikatos priežios sistemai įvairių renginių metu, pavyzdžiui, vykstant e, sporto varžyboms ar panašiai. Ar turite statistikos? Jeigu taip, kitos valstybės galėtų ją taip pat pasinaudoti. Ačiū. Ačiū, Fransuos Krostet. Ačiū. ponui Heglondui turiu pasakyti, kad jis manęs neįtikino apie galimybę pasinaudoti pacientų teisėmis kitoje valstybėje. Man atrodo, kad nėra nuoširdaus siekio keisti situaciją. Turiu pasakyti, kad Europos parlamentas kviečia laikytis teisingumo teismo nutarimo, nieko daugiau. O jo esmė labai aiški, kad Europos piliečiai negali būti diskriminuojami sveikatos priežiūros rytyje ir jie turi gauti jiems prieinamą patį geriausią gydimą. Juk kalbame apie kenčiančių žmonės. Taigi žvelgiu į Jūs ir prašau išdėstyti aišku tvarkaraštį apie tai, kaip įgyvendinsite savo pasiūlymus. Parlamentas e, jūsų veiksmus labai atidžiai seks. Kalbant apie padirbtus vaistus, kalbame juk apie nusikaltimą, taigi negalime švaistyti laiko ir turime iš jūsų gauti tvirtus politinius įsipareigojimus. Poniai Larsun pasakysiu, kad e, e Liepos 22 dieną komisija patvirtino du pasiūlymus e, skirtus kovoti su Alzheimeriu ir neurodegeneratyvinėmis lygomis susijusiamis su senėjimu. Pasakysiu, kad Europoje Alzheimeriu serga 7 milijonai žmonių. Taigi labai svarbu e, šią problemą spręsti per apčiopiamus konkrečius pasiūlymus, kad būtų geresnis koordinavimas e, visų mokslininkų, mokslinės veiklos visose valstybėse narėse. Taigi prašom pasakyti, ar pirmininkaujančioji šalis ketina imtis konkrečių veiksmų šioje srityje. Labai ačiū. Labai ačiū pirmininkė, labai malonu čia matyti Švedijos ministrus. Ypač e, tokius žmonės, kurie e, yra iš ten, kur ir aš esu gimusi. Aš ponui Heklendui turiu klausimą dėl pirmosios temas, apie kurią jis kalbėjo. E, atrodo, kad planas nėra pakankamai ambicingas dėl pacientų teisių į E, užtikrinimą valstybių narių kompetencijos lygių ir daugelis par, kitų parlamentarų apie tai kalbėjo. E, Švedijos vyriausybė pati e, laikosi tokios pat pozicijos kaip parlamento dauguma ir manau, kad reikia suprasti, kad sustarimą turėtų būti galima pasiekti gana greitai. Kitas klausimas yra skirtas Marijai. Jis buvo aptartas jau vakar ir šiandien apie tai buvo kalbama. Tai yra uh, E, vakcinacija nuo gripo. E, Europos infekcinių lygų centro atstovė ponė Jaka vakar kalbėjo apie tai, kad pirmiausia bus vakcinuojami žmonės bendrai, o rizikos grupės galės būti vakcinuojamos tik tai kur kas vėliau. Uh, rizikos grupės e, galės e, sulaukti vakcinos tik gerokai vėliau negu spalio mėnesio. Spalio mėnesį turėtų būti bendrai visuomenė pradėta e, vakcinuoti. Kaip jūs galėtume tą pakomentuoti, kaip e, Švedija galėtų e, pirmininkaudama tą pakomentuoti, kaip išeina, kad Švedija nacionaliniu lygiu skelbia vieną informaciją, o Europos lygiu skelbia kitokią informaciją. Kristoferis Fielleris. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ministrai, dėkoju. Aš noriu tik tai paminėti, klausimą dėl informacijos apie vaistus. Tas klausimas buvo aptartas jau vakar su komisijos nariu Ferhoigenu ir ypač buvo kalbama, kad taryba nenori ir negali tą klausimą toliau pastumėti į priekį. E, atrodo, kad komiteto dauguma e, sutinka, jog šis klausimas yra vertas dėmesio. Reikėtų išskirti du klausimus, kuriuose reikia rasti sprendimą. Pirmiausia, turim suprasti, kad pacientų informavimo klausimas jau dabar yra taip nustumtas į šalį, kad atrodo, kad greitai bus palaidotas bet tą klausimą mes bandome spręsti net aštuonerius metus. Todėl aš norėčiau tik tai apgailestauti, kad mes e, negalime dar vis tikėtis švedijos pirmininkavo metu pažangos. Bet vis tik aš norėčiau mesti tam tikrą iššūkį. E, taryba turėtų, nepaisant tų didelių iššūkių, stengtis kažkokio pasiekti pažangą, nes e, mes norime bendradarbiauti ir e, supraskime, kad tam tikros detalės tik stabdo e, viso klausimo svarsmą, pažiūrė, reklamos klausimas. Dabar piliečiai gauna dažnai nepatikimą informaciją, žmonės turi ieškoti informacijos internete, kuri jiems yra reikalinga. Čia mes nebegalime laukti, nebegalime dėlsti, kol taryba sugebės priimti sprendimą. Todėl aš norėjau tą pateikti. O aš, Marija Lašan, turiu klausimą dėl vadinamo šniaukšimojo tabako. Kaip bus su juo? Ar jis yra kenksmingas veik, visuomeniai? Danke, ich darf an der Stelle eine Delegation aus dem äh, Susitarime su ypatinga diena. Noriu pasveikinti ir atstovus iš e, Šveicarijos sveikatos komiteto. O dabar Glenis Vilmot. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti abiems ministrams už pranešimus ir atsakymus. Iškėlėte labai labai svarbių klausimų e, kuriuos reikia spręsti, norėčiau orientuotis į Alzheimerio lygos problemą. E, tai yra daugiausia Marijai Larsen adresuotas klausimas norėčiau pakalbėti apie Alzheimerio ir kitas e, neurodegeneratyvinės lygas, kurios kelia didelę grėsmę europiečiams, e, jų šeimo, šeimų nariams. Taip pat tai yra didelė našta biudžetams, maždaug 130 milijonų eurų per metus. E, kaip žinote, Liepos mėnesį komisija patvirtino e, atitinkamus dokumentus šioje srityje, kur kalbama, kad kol kas šioje srityje trūksta mokslinių tyrimų viešosios veikatos rytyje mes ėmėmės koordinuoti veiksmų, veiksmus, bet mane e, neramina tai, kad šie klausimai negali laukti. Tai yra labai netidėliotini klausimai, taigi mane domina, kaip ketinate sekti pažango šioje svarbioje srityje. Ačiū, Frederik Rys. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė kadangi visi mano klausimai jau išsakyti. Tiesiog norėjau išsakyti mūsų, grup, mūsų frakcijos palaikymą e, grupės klausimą. Tiesiog norėčiau daugiau aiškumo dėl Alzheimerio lygos. Aišku, išsakyta daug prioritetų, tačiau nemanau, kad Alzheimerio lyga galėtų būti vienas iš prioritetų. Tai yra tiesiog netidėliotinas klausimas ir problema. O vertinant tai, ką sako ponas Höglund, pasakysiu, kad e, Nemažai pastangų pastarojų metų dedame išspręsti organų donorystės klausimą. Galbūt išvadų pasieksime pirmininkaujant Ispanijai. Tačiau mane netenkina toks atidėliojimas, nors Ispanija ir pirmauja šioje srityje, tačiau noriu paklausti, ką jūs ketinate daryti. Taip pat noriu paklausti apie retas lygas. Viena iš kolegių jau a, tai minėjo taip pat su buvusiu e, parlamentaru profesoriu Trakotelis mes šios klausimus taip pat sprendėme. Juk daugeliu europiečių reikia geresnio koordinavimo. Kad jiems padėtume, reikia e, koordinuoti e, medikų, mokslininkų darbą plenarinės sesijos metu balandį apie šios klausimus buvo užsiminta, taigi konkrečiai klausiu jūsų, kaip jūs ketinate spręsti šį prioritetinį klausimą. Ačiū. Pone Rivasi, a, gerbėmieji ministrai, ponė pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie farmacijos paketo ir pakalbėti apie jį iš dviejų pusių. Pirmiausia, informacija pacientams. Pirmiausia, pakalbėkime apie H1N1 gripą. Kokia informacija pateikiama pacientams? Kaip priversti farmacinės laboratorijas pateikti aiškę informaciją pacientui? Juk žinome, pavyzdžiui, koks aliuminio poveikis veikatai, kad e, jis gali netgi sukelti uh, Alzheimerio lygą. E, taip pat e, uždavėme klausimą CDC e vadovui, kuris negalėjo pateikti atsakymo. Vadovė, ji negalėjo pateikti atsakymo. E, kalbama galbūt apie masinį e, e, vakcinavimą arba atsirenkant pažeidžiamiausias grupės, pavyzdžiui, vaikus, moteris ir taip toliau. Ir vakar ponė Jakob mums pasakė, kad mes negalėsime to padaryti, nes tiesiog trūks informacijos apie galimą vakcinacijos poveikį. Kaip sakė kolegė iš Švedijos, e, ta, tas horizontas nukeliamas dabar jau iki lapkričio pabaigos, taigi informacijos trūksta. Aš klausiu, kas atsakingas už tokią situaciją, ar farmacinės laboratorijos, ar kas nors kitas, pasižiūrėkime į situaciją JAV pavyzdžiui. Iš ten matyti, kad farmacijos laboratorijos kratosi tokios atsakomybės, taigi galbūt vyriausybė yra už tai atsakinga. Ačiū. Ačiū, Miroslav Mikolašis. E, dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. E, labas rytas, ačiū pirmininkė. Gerbėmieji ministrai, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pasveikinti kolegę Rivazį padėkoti jai už tai, kad ji pasakė būtent tai, ką aš norėjau pasakyti ir paklausti dėl vakcinavimo nuo sezoninio gripo ir H1N1 gripo. Klausimas, kas atsakingas už tokį vakcinavimą? Ar tai yra farmacijos bendrovės, ar valstybė? Ir ar pirmininkaujančioji šalis galėtų čia imtis lyderio vaidmens. Taigi du klausimai. Mane labai domina ir organų donorystės direktyva. Jai reikia skirti ypatingą dėmesį. Aš esu medicas pagal išsilavinimą ir esu įsitikinęs, kad šioje srityje reikia siekti pažangos tam, kad padėtume tiems, kuriems labiausiai e, reikia e, organų donorystės. Ir aš esu įsitikinęs, kad pirmininkaujančio šalis šiam klausimui skirs reikiamą dėmesį. Taip pat ir kitam klausimui. Vaistai, kitas klausimas, Be kita ko kartais jais yra piknaudžiaujama, naudojant kaip narkotikus ir šiuo atveju tai uh, nužudo daugybę žmonių. Manau, kad reikia šį klausimą spręsti. E, dėkoju. E, Europos Sąjunga imasi visų veiksmų siekdama pažangos įskaitant ir mūsų komitetą. Ir aš manau, kad tokios kovos sėkmė didžiaja dalimi priklausys nuo a, ankstes, kuo ankstesnės diagnozės, kalbu apie vėžį. Ir pavyzdžiui, kepenų vėžys susijęs su B hepatitu dabar auga, jo apraiškų didėja. Ir aš manau, kad kepenų vėžį reikia įtraukti, peržiūrint tarybos rekomendaciją dėl e, vėžio diagnostikos. Aš manau, kad šis klausimas e, yra e, labai kompleksinis, taigi aš manau, kad jį reikėtų spręsti jums pirmininkaujant. Dėkuoju, Strela. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie e, direktyvos dėl sveikatos priežios paslaugų teikiamų tarp sienų ir norėčiau akcentuoti leidimų suteikimo klausimą. Kalbame ne tik tai apie garantijas piliečiams, bet ir apie sveikatos priežiūros E, sistemų gyvybingumą valstybėse narėse, kad šios sistemos būtų pasirengusios teikti visuotinės visiems prieinamas paslaugas. Tai e, turėtų būti atspindėta ir mūsų e, nuomonėje. Na, o, o kai dėl vakcinų, Tai klausimas jau buvo keltas ne kartą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į neseniai visuomenėje aptarta informacija, jog galbūt tos vakcinos e, netgi sveikiems žmonėms gali turėti labai neigiamą šalutinį poveikį. Taigi daugelis piliečių pradėjo galvoti, kad galbūt kenksmingiau yra skiepytis nei um, persirgti gripą tai kelia klausimų dėl vakcinos kokybės. Galbūt nebuvo atlikti reikiami bandymai. Na ir paskutinė pastaba. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai šaliai už tai, kad e, tokį dėmesį skiria alkoholio vartojimui ir ypač e, jaunimo e, alkoholizmo problemai. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Depaž, dėkoju labai trumpai, nes anksčiau kalbėjusieji jau pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti, ypač paskutinė kalbėtoja. Aš manau, kad labai pavojinga e, jeigu nebus bendros europinės informacijos uh, apie H1N1 gripo vakciną. E, tarptautinės organizacijos nėra patikimos, jeigu prieštarauja viena kitai, e, jeigu jų veikla netitinka ECDC e, veiklos. Taigi aš kvieščiau kalbėti apie visos ES mastų teikiamą informaciją ir priminti, ką sakė kolegė. Uh, kyla rizika, jog visuomenė bus dezinformuojama. Ar neturėdama pakankamai informacijos susidarys neteisinga nuomonė apie situaciją. Manau, kad e, jeigu jau šioje prioritetinėje srityje visuomenė nėra pakankamai tinkamai informuojama, tai ką jau kalbėti apie kitas sritis. Ačiū. Pone Kortinės. Apoju. Mane labai domina pacientų judumas. Aš kaip ispanė remiu tas e, nuostatas, kurias dabar turime, tačiau galvoju, kad e, reikėtų jautriau sureaguoti į tai, ką taryba pateikia kaip išvadas, nes tarsi taryba nenori skatinti pacientų judumo. Ispanams tai yra vos negarbės reikalas atmesti tarybos išvadas. Todėl aš galvoju, kad tas pusiau demokratinė tendencija nebeturėtų daugiau vyroti institucijose. Nereik, nereikėtų laikytis tos praktikos, kad taryba dar kartą persvarsto tuos pakeitimus, kurios teikia pats parlamentas. Dėl išlaidų. neteisinga, kad siunčian, siunčiančioji šalis nusprendžia, kokią išlaidų dalį reikia padengti toje valstybėje, kurioje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Dėl gripo. Kol kas gripo pasiekmių dar tarsi nematome. Manau, kad problematiška yra pati diagnostika Ispanijoje, pavyzdžiui, dar neturime tokios įrangos, kuri greitai kraujo mėginių pagalba nustatytų, identifikuotų gripą. Todėl galvoju, kad reikėtų labai rimtai persvarstyti visą koncepciją, įskaitant ir gripo diagnostiką. Gaila, kad mes apie tai plačiau nekalbame. Ačiū, Richardas Jebertas. Ačiū labai. Kad sveikato sistema veiktų, reikia užtikrinti, kad e, už sveikatos priežiūros paslaugas gaunamas kitoje valstybėje narėje būtų kompensuojama, nes priešingų atveju visa koncepcija neveiks. Pirmininkaujantį Švediją turėtų pasistengti pasiekti, kad tikrai e, kuo greičiau būtų padengiamos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos kitoje valstybėje narėje. Pirmininkaujanti Švedija gal galėtų pasakyti, ar turi kokių idėjų, kaip praktikoje būtų greičiau įmanoma įgyvendinti išlaidų padengimą Kitas klausimas susijęs su alkoholiu. Ar prasminga yra rengti konferenciją? Ypač Vokietijoje vis daugiau jaunimo vartoja alkoholį. Galbūt įmanoma imtis kokiu kitų priemonių nei konferencija. Ačiū labai, Žil Barnjo. Dėkoju kiti kolegos jau komentavo H1N1 gripo pandemijos grėsmę ir aš manau, kad dar ne vienerius metus mes kalbėsime apie tai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovė apie tai. E, vadovas apie tai kalbėjo, kalbėdamas apie politinės lyderystės poreikį, apie poreikį kovoti su lyga koordinuotai. Uh, E, taigi ES turėtų prisimti atsakomybę už tai, jūs turėtumėte imtis lyderio vaidmens. Ne tik e, teikdami informaciją, bet ir spręsdami e, su medicina susijusius klausimus. Pavyzdžiui, juk laukiame išvadų dėl e, skiepų šalutinio poveikio. Taip pat neaišku, a, kiek, kokia dozė asmenį turėtų būti leidžiama. Galbūt pakanka 35 procentų uh, dabar nustatytos dozės. Galbūt tai padidintų jų skaičių, nes kol kas uh, turime apie 50 milijonų dozių. Mišel Rivazi puikiai išskyrė įvairias asmenų kategorijas ir grupės 40 procentų asmenų mirštančių nuo gripo galbūt yra e, jauni, sveiki suaugę piliečiai, o galbūt daugelis mirčių e, yra įtakotos, pavyzdžiui, plaučių uždegimo ar panašiai. Čia? Grasai. Ačiū labai, ponė tarybos pirmininkė. Natūralu, kad mus domina klausimai susijęs su gripu ir puikiai suprantu, kad ne į visus klausimus galite atsakyti. Tačiau savo pranešime kalbėjote apie valstybės nares, kurios kol kas neturi vakcinos gamintojų. Ar gali būti taip, kad E, vis dėlto nesugebėsime pasigaminti tiek e, vakcinų, kiek reikia. Komisija akcentavo, kad užteks skiepų, tačiau dabar panašu, kad e, iššūkis yra didesnis nei galvojame. Pone Larson, E, jūs esate Švedijos pagyvenusių asmenų ir visuomenės veikatos ministrė ir jums tenka didelis iššūkis dėl senstančios visuomenės. Noriu paprašyti, kad jūs um, pasiektumėte, kad maisto produktų ženklinime etiketės būtų įskaitomos ir pagyvenusiems žmonėms, kad jie tą informaciją rastų lengvai. Dėl alkoholio taip pat noriu jūsų paprašyti, kad jūs kalbėtumėte ne apie alkoholio vartojimą, bet apie piknaudžiavimą alkoholiu. Reikėtų e, nekalbėti apie, sakykime, Um, tokį reiškinį, kai tiesiog ger, išgeriama taurė vyno pietaujant. Mes čia kalbame ne apie alkoholio vartojimą, tačiau apie alkoholio piknaudžiavimą ir neštumą. Tos temos mane labai jaudina. No. Ir baigiant, Jorgo Šacimakakis. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pone ministrė Heglundai, jūs kalbėjote apie pacientų informavimo projektą ir nelabai supratau jūsų pozicijos, todėl aš labai noriu pabrėžti, kad jūs esate tos sistemos naudotojas ir dabar mes būtent iš Švedijos e, tarsi importavome jūsų sistemą ir kas geriau galėtų tą sistemą tobulinti nei jūs, pirmininkaujanti valstybė Švedija. Ministras pirmininkas ir Cecilija Manstrom lankėsi vakar čia ir mane patikino, kad Švedijos vyriausybė remia e, šią idėją. Pranešimą taip pat rengia š parlamento narys iš Švedijos. Taigi dešimt metų dirbome su šia tema ir dabar tikrai neįmanoma imti ir išbraukti dešimties metų darbą. Pone ministrė, mes laukiame, kad jūs tiek čia, tiek taryboje ieškosite kompromisu. Mes tikrai nenorime 2009 metų pabaigoje pasakyti, kad mes nenorime, kad mūsų pacientai būtų raštingi ir nuovokus. Tai nėra etikos problema. Negali ligonių kasos pasakyti, kad mums e, informuoti pacientai būtų per brangus. To negalime leisti. Turėjome klausimų ir pastabų, kaip matote, visi yra labai susidomėję ir, aišku, visi laukia jūsų atsakymų. Kas pradės, Marija ar Gioranas? Geronai Heglundui žodis. Labai ačiū. Klausimų be galo daug. E, džiaugiuosi, kad atsakymų nereikia pateikti tiek daug. Aš tikiuosi, kad kompaktiškai sugebėsi atsakyti. Pabandysiu sugrupuoti klausimus. E, taip, daugeliu klausimų, e, daugeliu valstybių rūpi pacientų judumo klausimas, nes tai yra labai aktuali tema. Kita klausimų grupė yra susijusi su vaistų saugumu ir vaistų klausimais. Trečioji grupė yra susijusi su organų donorystė. Tai yra klausimai, kurie labiausiai rūpi parlamentarams. Ir aš pabandysiu e, trumpai, kuo greičiau atsakyti, kuo geriau atsakyti klausimas dėl pacientų judumo į kitas valstybės. Kaip daugelis parlamentarų sakė ir kaip aš įžanginėje kalboje pasakiau, šis klausimas yra be galo svarbus. Ir mes, pirmininkaujantį Švediją, neturim e, e, jokių kitų tikslų, kaip tik tai prastumti šį klausimą. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Mes e, iš skirtingų valstybių narių norime išklausyti visus argumentus, ypač iš tų šalių, kurios turi problemų. Ir tikimės surasti sprendimą, kuri, kuriam pritartų dauguma ir prie kurio paskui galėtų sugrįžti parlamentas per antrąjį svarstymą. Mes turime pasiekti daugumos. E, ir tai yra pirmininkaujančios valstybės vaidmuo Čia, kaip jūs puikiai žinote, e, turime rasti pusiausvirą. Viena vertus iš paciento pusės, jo galimybių ir teisų gauti sveikatos apsaugą kitose valstybėse narėse kokybiškai, o iš kitos pusės tai yra nacionaliniai interesai. Turime apsaugoti e, apsaugos sistemą taip, kad ji tarnautų savo piliečiams. Girdėjome daugybę įvairiausių klausimų šioje srityje ir aš pabandysiu į juos atsakyti. Viename jų buvo kalbama apie galimybės išduoti tam tikrus kuponus ar voucherius, kad pinigai būtų vienodai paskirstyti tai e, turbūt reikėtų daryti centralizuotai. Kita vertus, galėtume sukurti tokią, kitokią sistemą, kad e, būtų paskirstyti pinigai teisingai tarp tų valstybių, kurios turi daugiau resursų ir tų, kurios turi mažiau resursų. Uh, Manau, kad šiuo klausimu mes pakankamai intensyviai padirbėsime. Taip pat buvo paminėti tokie aspektai kaip e, leidimas gauti iš anksto e, sveikatos apsaugai kitose šalise. Taryboje apie tai yra labai daug kalba, kalbama. Iš dalies mums pavyko pasiekti susitarimą. E, Iš dalies mes tokiu būdu užtikriname pacientų galimybę e, gauti sveikatos apsaugą už savo valstybės sienų ribų. Bet turime suprasti, kad atsiranda tam tokių neramumų, tiek taryboje, tiek tarp piliečių. Ir mes savo pirmininkavimo metu būtent siekiame tuos neramumus ir būkštavimus išsklaidyti. Bet e, svarbiausia, kaip jau sakiau, mes turim pasiekti daugumos pritarimo, kitaip mes nieko nepadarysime. Klausimas dėl bendrai farmacijos ir vaistų. Švedija e, supranta, kad farmacijos paketas susideda iš trijų dalių ir taryboje dar nepakanka e, pasirengimo e, pacientų informavimo klausimų priimti galutinį sprendimą Švedijos pirmininkavimo metu. Per šį pusmetį to mes negalėsime padaryti, todėl mes sutelkėme dėmesį į kitas dvi dalis kuriuose būtų galima pasiekti pažangos. Tos dalis irgi yra labai svarbios. Taip, informavimo dalis yra labai svarbi, bet mes turime konstatuoti, kad mūsų pirmininkavimo metu mes nesugebėsime užbaigti šio klausimo svarstymo. Todėl čia iškyla klausimai įvairiausio pobūdžio. Dalis jų yra susijęs su tuo, kad konstitucinių problemų daugelie šalių iškils. Kaip žinia, dauguma demokratinių valstybių konstitucinių e, problemų išspręsti per šešis mėnesius negali. Reikia iš esmės keisti e, nuos, konstitucinės nuostatas. Todėl aš galiu pasakyti, kad mes bandome ieškoti kitų išeities kelių. Klausimai dėl retų lygų gydimo ir ypatingų lygų gydimo. Suprantu, kad tai turi būti sprendžiama e, centralizuotai retos lygos, taigi pirmiausia. Valstybėms narėms yra pateikta tarybos rekomendacija ir valstybės narės dėl tos rekomendacijos sutarė, nuspręsta, kad reikia bendradarbiauti tarp valstybių narių gydant retas lygas. Pavyzdžiui, duomenų bazė turi būti sukurta, kad būtų galima kompetencija keistis per sienas. Bet dabar dar per anksti pasakyti, kiek tas klausimas galės būti išspręstas mūsų pirmininkavimo metu. Dėl retų lygų Švedija yra iškėlusi iniciatyvą e, pradėti bandomąjį projektą ir konferencija e, dėl vaistų naudojimo e, Liepos 29 dieną vyko Stoholme ir buvo nuspręsta pradėti bandomąjį projektą dėl duomenų surinkimo apie retas lygas, taip pat dėl e, žinių ir informacijos keitimosi tomis, tomis temomis. Rudenį vyks dar viena konferencija pagal šį projektą. Tokie renginiai yra labai svarbus Nors kiekvienoje valstybėje galbūt yra tik keletas žmonių sergančia tokia lyga, jie vis tik turi teisę į geriausiai manomą gydimą. Ir gali būti, kad Europos lygių tokių ligonių yra pakankamai daug. Todėl labai svarbu, kad mes bendradarbiautume per valstybių sienas ES viduje, kad mes galėtume patenkinti tų piliečių poreikius, sergančių žmonių poreikius. kokie dar klausimai priklausytų mano sričiai. Labai daug klausimų buvo dėl skiepijimo, dėl vakcinavimo. Į Marijos Larson e, kompetenciją šie klausimai įeina. Organų donorystė. Taip, dar vienas klausimas. Labai glaudus bendradarbiavimas vyksta su kolegomis iš Ispanijos tą temą. Ispanai e, teigia, kad jie yra turbūt padarę daugiausia pažangos šioje srityje ir jie e, piliečių turi e, daugiausia sutikimų, e, kad, bu, kad būtų jų organai naudojami donorystiai. Bet centriniu lygiu mes turime ieškoti saugių garantijų organų donorystė vykdyti Europos lygiu. Kaip mes žinome, daugelis valstybių narių viduje labai daug tais klausimais dirba. Ir mes e, siekiame, kad kuo daugiau žmonių pareikštų norą palikti savo organus donorams. ES lygių turime e, pasistengti dar gerokai, bet e, labai daug problemų iškyla dėl kokybės, saugumo ir e, garantijų. Labai ačiū už jūsų aktyvumą, entuzijazmą. E, ir susidomėjimą. Labai daug įdomių klausimų. Labai džiaugiuosi, kad esu šioje salėje. Tikiuosi, kad galėsiu pateikti e, gerų atsakymų. Irgi bandžiau sugrupuoti klausimus, nes, kaip sakiau, buvo pateikta daugybė įvairiausių klausimų. Pirmiausia, pradėsiu nuo senatvės klausimų ir gripo. Pirmiausia, E, kaip žinia, vis daugiau žmonių sensta. Demografiniai e, pokyčiai vykstantis visose valstybėse narėse e, demonstruoja, kad mūsų gyvenimo gerovė didėja, todėl mes turime pasidžiaugti tokiais pasikeitimais. Tačiau kita vertus, turime pasirūpinti, kad e, tie pagyvenę žmonės, kurie dabar yra sveiki ir aktyvūs, galėtų būti aktyvūs ir darbo rinkoje kuo ilgiau. Tokiu būdu jie dar ilgiau išliks sveikesni, nes dirbti yra sveika. Be bejonės tai yra susiję ir su tuo, kad mes turime būti pasirengę e, suteikti reikalingą e, rūpybą ir globą, kai ji reikalinga. Deja, matome, kad vis daugiau žmonių kenčia nuo senatvinės dimensijos lygų, tarp kurių yra ir Alzheimeris. E, sens, e, visuomenės senėjimas visų pirma yra nacionalinių valstybių atsakomybės rytis. Ta turime aiškiai suvokti. Tačiau aš esu įsitikinusi, kad mes bendradarbiaudami galime pasiekti daug naudos vieni kitiems. Jo labiau, kad turime bendradarbiauti dar konkrečiau, negu darėme iki šiol. Trojkos rėmose jau apie tai kalbėjome. E, ankstesnė pirmininkavusi valstybė apie senėjimo klausimus labai dažnai diskutuodavo tų klausimų reikšmė ES darbo tvarkėje nėra nuvertinta. Ir mano tikslas Švedijos pirmininkavimo metu yra e, senatvės klausimus nuolat e, išlaikyti ES darbo tvarkėje. Todėl aš suprantu, kad reikia surinkti kuo daugiau e, lygintino statistikos ar tokiu būdu galėtume įvertinti senatvės problemų e, skausmingumą vienoje ar kitoje e, valstybėje. Taigi pirmiausia, turime siekti tarybos išvadų ir e, siekti sprendimo gruodžio mėnesį tai e, bus galima padaryti ir ekspertų konferencijoje, bet tako, kuri vyks rugsėjo mėnesį. Aš e, labai daug lūkesčių sieju su tuo darbu. Tai yra labai svarbus e, darbas. Ir tas klausimas galės tokiu būdu susilaukti nuolatinio dėmesio Europos Sąjungoje. Labai svarbu aiškiai apibriežti E, rūpybos e, pagyvenusiai žmonėmis sąlygas. Gripas - kitas klausimas, kuris buvo labai rimtai aptariamas. Ir mes e, visuomet siekiame tarsi e, dirbti nesustodami šio klausimo. Ministrų taryba gripo klausimą savo darbo, į savo darbo tvarkę nuolat įtraukė. Ir dabar matome, kad nebegalima laukti iki gruodžio mėnesio. E, Reikia imtis rinkštingų veiksmų anksčiau. Šioje srityje svarbu pabrėžti, valstybės narės taip pat e, yra, e, turi išskirtinę kompetenciją. Ir bendroji lygų prevencijos ir kontrolės institucija e, imasi veiksmų, kad visoje ES padėtis pagerėtų. Bet šioje srityje mes galime geriausiai bendradarbiauti ir šioje srityje mes galime sukurti papildomą vertę, nes e, tarptautinė e, E, organizacija šioje srityje yra pasaulio sveikatos organizacija. Ir būtent pasaulio sveikatos organizavimo lyderystę ir ES turime pripažinti. Bet ta organizacija reikalauja, kad mes daug ką darytume kartu. Margaret Chant kalbėjo apie lyderystę ES lygių tokia lyderystė taip pat egzistuoja ir valstybės narės daugelie sričių leidž, perleidžia savo galės ES. Tačiau valstybės narės pačios turi parengti strategijas ir spalio 12 dieną tos strategijos turės būti pristatytos į darbo tvarkę, į diskusijų darbo tvarkės dabar įtrauktus klausimus aš jau aptariau savo žanginėje kalboje, bet jau buvo paminėtas visuomenės informavimo klausimas. Ir aš džiaugiuosi, kad viešbutyje, kuriame aš dabar gyvenu Briuselyje, yra e, lifte pakabintas ženklas, kad reikia saugotis nuo viruso ir kaip tai padaryti. Aš džiaugiuosi, kad tokią informaciją platina e, kovos su virusais centras ir smagu, kad valstybės narės pačios imasi tam tikrų veiksmų. Reikia uh, suderinti komunikavimo uh, sistemas skirtingose valstybės narise. Uh, Taip pat e, būtina siekti solidarumo, kaip reaguosime e, tais atvejais, jeigu vakcinos nepakaks. Turime galvoti, kokiu bendrų veiksmų imsimės, jeigu vienos ar kitos valstybės biudžeto nepakaks vakcinai įsigyti. Kaip žinia, čia gali iškilti juridinių sunkumų. Tačiau klausimai, e, kuriuos dabar svarsto komisija, kad būtų galima pateikti aišku pasiūlymą, reikalauja mūsų bendradarbiavimo intensyviai ir glaudžiai tarpusavį ir su komisija. Dėl vakcinų ir vakcinavimo bei vakcinų saugumo galiu pasakyti, kad aš esu e, labai e, įsitikinusi, kad ta vakcina yra saugi. EMEA organizacija apie tai galvoja, kiekviena valstybė narė pati, pačio, pati turi savo kontrolės sistemą ir kai vakcina bus sukurta ir patvirtinta, mes galėsime labai drąsiai ir saugiai ją naudoti. E, žinoma, e, tiek šiek tiek neramiai galbūt jaučiasi tie, kurie turės išbandyti tą vakciną. Tačiau mes e, laikomės rekomendacijų, kurios yra pateikiamos. Vaikų vakcinavimas e, yra ypatingas rytis. Mes suprantame, kad e, iki šešių mėnesių vaikų stengsimės iš vis nevakcinuoti, o iki trejų metų stengsimės riboti. Tačiau e, sekame informaciją, kuri yra teikiama ir iš to padarysime išvadas. Taip pat labai svarbu, kad nacionalinės institucijos labai aktyviai bendradarbiautų ir su PSO, ir su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrų. E, informacija e, turės, bus skelbiama iš ECDC ir Aš pati savo valstybėje kalbuosi su nacionalinė administracija ir rūpinosi, kad būtų teikiama reikalinga informacija. Tačiau supraskime, kad visų atsakymų iš karto negausime. Turime suvokti, kad dal, dalis sprendimų atsiras tik šiek tiek vėliau. Bet e, vis tik aš noriu pasakyti, kad mes įmamės lyderio vaidmens ir organizuojame papildomą ministrų e, susitikimą, e, stengiamės spręsti klausimus, kuriuos įmanoma išspręsti ES lygių. Bet turim suprasti, kad pirmiausia yra labai svarbu vakcinuoti tuos žmonės, kuriuos galima vakcinuoti. Alkoholio klausimas. Ačiū, kad tuos klausimus teikėte, nes tas klausimas tikrai labai svarbus Deja, e, Europos e, gyventojai suvartoja daugiausia alkoholio pasaulyje. Ir labai įdomu būtų organizuoti diskusiją ministrų taryboje šiuo klausimu. Šiandien turime daug galimybių šį klausimą spręsti, nes tai yra visuomenės veikatos problema, kurią reikia rimtai e, spręsti. Ypač ta problema aktuali, kai kalbam apie jaunimą. E, buvo sakoma, kad neužtenka tik organizuoti konferenciją, bet mes tikimės, kad iš tos konferencijos išplauks tarybos sprendimai, kurie bus galingesni. Porą klausimų galėčiau atsakyti labai trumpai. Antan, Antonija Pananova klausė apie visuomenės veikatos klausimus ir komisijos komunikatą dėl sveikatos apsaugos kokybės. Tame, tas komunikatas numatomas paskelbti gruodžio mėnesį. Ir mes manome, kad šį klausimą sureguliuosime e, per savo pirmininkavimą. Kristofas Fielneris klausė apie kramtomai ar šniukščiamai tabaką. Galiu pasakyti, kad mes to klausimo švedės pirmininkavimo metu nekelsime. Ja, dann vielen Dank an die beiden. Ačiū labai abiems ministrams ir tarybos pirmininkams. Mm, ši rengiami pranešimai mums yra labai svarbus, todėl linkime jums tik geriausios sėkmės, nes e, mūsų piliečiai laukia pridėtinės verdė, vertės. Ačiū labai, posėdis baigiamas, o kitas mūsų posėdis rugsėjo 30 dieną.